Okay, dear colleagues, I think we can continue. Kolegos, manau, galime tęsti. Dešimtas punktas. Jungtinių tautų neįgaliųjų teisų konvencijos įgyvendinimas, ypač atsižvelgiant į Jungtinių tautų neįgaliųjų teisų konvencijos komiteto baigiamasias pastabas. Suteiksiu žodį pranešėjai poniai Hautalai. Ačiū pirmininkė. Jums leidus norėčiau pasakyti, kad e, prastas dalyvavimas šioje diskusijoje nereiškia, kad šis klausimas nesvarbus. Šis klausimas labai svarbus visiems negalė turintiems žmonėms ES, tai svarbu ES ir jos santykiams su kitomis šalimis. Ir savo nuomonėje pamėginau apibendrinti svarbiausius klausimus e, susijusius su to, kaip mes dirbame, su jūri komiteto kompetencija, nagrinėjant Junktinių tautų neįgaliųjų teisų konvenciją. Kai kurie kolegos pateikė pakeitimų dėl šios nuomonės, aš kaip pranešėja džiaugiuosi pateiktais pasiūlymais, dabar paminėsiu kolegas, kurie pateikė uh, pasiūlymus. Tai yra ponė Feragut iš APP, Būda iš APP, Krisokonos Mastalka iš GUE, Karim ir Čambaškiai iš EKR ir Adam Koža iš EPP. Turiu pasakyti, kad e, beveik e, visi e, iš 31 pateikto pakeitimo praturtintų šią nuomonę, ši nuomonė bus siunčiama. Mm užimtumo reikalų komitetui. To komiteto pranešė yra Helga Stevens. Ir matau, kad visi komitetai, nagrinėdami šį dosiją, puikiai bendradarbiauja. Iš esmės, iš tų 31 pakeitimų beveik kiekvienas kiek stengiasi sustiprinti siunčiamą žinę. Aš nagrinėsiu atidžiai tos pakeitimus ir tikrai nematau sunkumų ieškant kompromisų. Na, netgi negalėčiau pavadinti tų, to kompromisais. Manau, kad pakeitimai tikrai patobulins nuomonę. Atrodo, kad mes visi sutarėme, jog neįgaliųjų teisės ir taip pat neįgaliųjų teisų konvencijos komiteto išvadų ir pačios konvencijos ratifikavimas yra labai svarbus dalykas. Ir Aš kai kurių kolegų paprašysiu man šiek tiek plačiau paaiškinti pakeitimų prasme. Mm, galbūt kažkas dabar norės pasisakyti, o po to aš jau sudėsiu viską į nuomonę, kad ji būtų nuosekli. Ačiū. Dabar laikas nariams pasisakyti, pateikti pastabų. nematau, kad kas nors apskritai į mane žiūrėtų. Tai reiškia, kad šiuo metu pastabų nėra. Taigi dėkoju poniai Hautala už tai, kad ji pristatė, papasakojo, kaip yra nagrinėjama šis dosie. Tai reiškia, kad mes išnagrinėjome dešimtą darbo tvarkės punktą ir Toliau mūsų laukia keitimasis nuomonėmis su komisijos nariu Hill dėl ataskaitų apie kiekvieną šalį teikimo. Šis keitimasis nuomonėmis numatytas 16.30, taigi darome dar 15 minučių pertrauką. Dear colleagues, may we... Kolegos, gal jau pradėkime? Čia susirinkome tam, kad pasikeistume nuomonėmis su komisijos nariu Hill apie ataskaitas apie kiekvieną valstybę. Norėčiau pasveikinti gerbiamą komisijos narį mūsų tarpę. Susitinka Jūri, Ekon, Takse komitetai ir visų tų trijų komitetų pirmininkai sėdi tribūnoje. Su Jūri komitetu kartu posėdžiavome todėl, kad ši tema yra Jūri komiteto kompetencijos klausimas. Kalbame apie įmonių teisę. Gerbiamas komisijos narys, sveikinam jūs čia. Taip pat norėčiau mūsų tarpe pasveikinti ekonomikos komiteto pirmininką Roberto Galtieri bei takse komiteto pirmininką poną Alen Lamasur. Daugiau nebešvaistydamas laiko ir žinodamas, kad komisijos nario galimybės ribotos, jis turi išeiti be 15 šešios. E, suteiksiu iš karto žodį ponui Galtieri, kad pasakytų ženginę kalbą. Dėkui, ponė pirmininkė. Noriu pasveikinti Jūs, e, padėkoti Jums už tai, kad sutikote suorganizuoti pasikeitimą nuomonėmis su komisijos nariu Hill apie ataskaitas apie kiekvieną valstybę. Sustikimas vyksta Ekon, Jūri ir Taksė komitetų e, ben, bendromis pastangomis. Aš sveikinu taksio komiteto vadovą Lamasiur, na ir žinoma komisijos narį Hill. Mes žinome, kad jūs jau pateikėte ilgai lauktą pasiūlymą dėl kiekvienos valstybės ataskaitos praėjusią savaitę Strasbūrė, plenarnėme posėdėje. Ir turbūt prisimenate, kad reakcija buvo labai palanki. E, parlamentas e, jūsų pasiūlymą maloniai prieėmė, nes tai yra svarbus žingsnis užtikrinant įmonių e, apmokestinimo skaidrumą. Ir be abejo, ši e, tema itin aktuali dabartinėme politinėme kontekste po to, kai buvo paskelbti Panamos dokumentai. Parlamento ekonomikos komitetas buvo lyderis įvedant, iškeliant ataskaitas, iškeliant iniciatyvą dėl ataskaitų apie atskiras valstybės, pirmiausia dėl kapitalo reikalavimų direktyvos, finansų sektoriai, bei e, pristatant pakeitimus dėl akcininkų direktyvos. Be to, neseniai mūsų e, prašymų, e, kai buvo parengtas pranešimas apie mokesčių skaidrumo koordinavimą, e, buvo pasiūlyta renkti ataskaitas apie visus sektorius visose valstybėse. Mes džiaugiamės, kad pasiūlymas buvo pateiktas ir jame išmintingai yra atsargiai prašoma, kad valstybės, kuriuose E, buvo mokestinių priebėgų, būtų aiškiau apibriešta kovos su mokesčiais veikla. Ir dar mes lauksime tolesnių teisės aktų, kad būtų galima dar labiau sustiprinti šį pasiūlymą, jį patobulinti, ypač kalbant apie ekonominės veiklos už ES ribų atskleidimą. Tokiu būdu užtikrintume visapusišką ataskaitą apie kiekvieną valstybę parengimą, apimtume visas jurisdikcijas ir įvertintume taisyklės, kurios yra taikomos bankams, E, tarptautinėms bendrovėms. Pasiūlymo mastas būtų išplėstas ir e, tada apimtumėm daugiau įmonių. Mes e, džiaugiamės, kad toks teisėkros procesas prasideda ir mūsų nuomonė šis momentas yra labai svarbus. Džiaugiamės, kad darbą galime pradėti kartu su kitais komitetais. Ačiū, kad atėjot, ačiū komisijai už padarytą darbą. Prašom, Jonatanai, žodis jums. Tu. Prieš tai aš dar suteiksiu žodį Elanui Lamasūrui, jis irgi nori įžangą pasakyti. Merci, monsieur le président. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ačiū, kad e, sutikote su tokiu klau, jūsų išklausimo principu. Dėkuoju komisijos nariui Hill už tai, kad jūs atėjot į Europos parlamentą ir mažiausiai trys komitetai jūsų dabar klausosi. mus pasiekė daug žinių apie ES. Didelė dalis jų yra blogos. Ir ta tema, kurią mes dabar bandome e, nagrinėti, leis ateityje duoti gerą žinę iš ES. Ir e, kai kurios valstybės narės pradeda kovą, kurioje mes laimėsime. Tarptautinių įmonių mokesčių vengimo kelio iškritimas. Po LuxLeaks Europos parlamente buvo įkurta laikina speciali komisija, kuri e, savo ruoštų priėmė rekomendacijas, buvo patvir, jos buvo patvirtintos plenarnėme posėdėje. Ekonomikos komitetas taip pat parengė rekomendacijų tą pačią kryptimį. Ir dabar suprantame, kad kalbame apie ES ir pasaulinio masto aktualijas. Ataskaitos apie kiekvieną valstybę įeina į šias rekomendacijas. Mes norėtumėm, kad informacija užtikrins skaidrumą būtų kuo gausesnė. Mes e, turėtumėm e, fiskalinį valdymą gerai kontroliuoti visoje ES ir, kaip jau sakė e, mūsų kolegos, Mes turime jau dabar pasitelkti dviejų metų patirtimi sukauptą bankose ir finansų institucijose. Taksė komitete mes turėjome jų atstovų ir pastebėjome, kad iš valstybių narių reikia gauti skaičius apie atskaitomybę statistiką apie skaitinybę, atskaitomybę. Ir e, gal surinkti duomenys, e, tiesą sakant, nerodo, kad mes esame blogesni negu Junktinės Amerikos valstijos ar Japonija su maždaug 15 tarptautinių įmonių, 15 tarptautinių įmonių atstovais susitikome. E, dauguma jų buvo iš Junktinė Amerikos valstijų dirbantis skaitmeninėje srityje. Patikėm klausimų, ar esate pasirengę toms ataskaitoms apie kiekvieną valstybę, ar esate pasirengę išviešinti jūsų uh, E, mokestinė informacija. Didžioji dalis e, daugia nacionalinių įmonių atstovų sakė taip. Pateiksiu pavyzdį. Mobiliųjų telefonų gamyboje dominuoja trys didžiausi e, kuriejai. Užtektų, kad du iš jų iškeltų iniciatyvą išviešinti informaciją ir trečiasis bus priverstas tą padaryti. Lygiai tokiu pat būdu, nes kitaip iškils grėsmė sugadinti reputaciją E, net jeigu ta įmonė yra labai rimta ir tai pakenks jai konkurencinėje kovoje. Todėl mes šiai diskusijai skiriam labai daug dėmesio, Europos komisijos e, sprendimai ir e, poveikio vertinimo studijos išvados leis pasiekti pažangos. Ačiū. Labai ačiū. O dabar aš norėčiau Lordo Hilo pristatyti savo pasisakymą. Labai ačiū. Ačiū už tai, kad pasikvietėt mane ir už tai, kad e, visus tris komitetus vienoje salėje sutelkėte. Man labai smagu būti tarp jūsų ir e, protokole norėčiau, kad būtų pažymėta, jog aš labai vertinu Europos parlamento jau ilgą laiką atliekamą darbą, ponios ir ponai. Aš pats tik tai smulku. E, vaidmenėlį tiesų vadino šiame procese. Mano kolegos praleido žymiai daugiau laiko ir dėjo daugiau pastangų, kad būtų šis pasiūlymas parengtas. Kaip jau sakė ponas Galtieri, Panamos dokumentų e, informacija sukūrė e, diskusiją apie mokesčius visiškai naujų paskatų, o mūsų pasiūlymas dėl ataskaitų apie atskiras valstybės yra parengta žymiai anksčiau negu Panamos dokumento atskleidimas. Jis e, įeina į žymiai platesnę mokesčių reformos programą. Čia, manau, jau padaryta pakankamai pažangos. E, mano kolega Margaret Vestager e, jau parengė dokumentų dėl valstybės pagalbos mokestinių pranašumų. Pieras Moskovičiai įgyvendina labai ambicingą programą, kuri yra rekordiškų greičių parengta ir joje yra kalbama apie automatinius pasikeitimus tarp valstybių narių informaciją apie mokestinius sprendimus. Mes uh, esame pasirašę mokestinius susitarimus su, su Šveicarija, Andora, uh, San Marino ir esame pasirengę dar daugiau dirbti, o tarptautiniu mestu mes dar daugiau dirbame su e, EBPO ir didžiojo dvidešimtuku, kad užtikrintume geresnius e, pasaulinio mokesčių valdymo standartus. Praėjusios savaitės pasiūlymas dėl ataskaito apie kiekvieną valstybę atitinka šį bendrą požiūrį ir e, siekiant geresnio skaidrumo Šis pasiūlymas e, e, yra dar naudingesnis. Jis reikalaus, kad stambiausios pasaulio nacionalinės valstybės išviešintų pagrindinę informaciją apie mokamus mokesčius ir jų mokėjimo vietą. Turėtumėm labai aiškiai vieną dalyką išskirti mes būsime pirmoji pasaulyje jurisdikcija, kuri to pareikalaus ir išviešins tą informaciją. Aš žinau, kad yra sakiusių, jog informacija apie mokesčius neturėtų būti viešinama, kad ji turėtų būti tik tai e, mokesčių administracijų, mokesčių inspekcijų e, rankose. Bet aš galiu pasakyti, kad didesnis skaidrumas tik tai užtikrins pasitikėjimą, padės visiems pasverti, ar mūsų teisės aktai yra teisingi, ar nėra spragų, kurias reikėtų užglaistyti. E, manau, kad tai paskatins įmonės e, pasvarstyti, ar jos pačios veikia, tarnaudamos savo akcininkų ilgalaikiams eksper, e, interesams, tai prisidės prie jų reputacijos, o tie, kas siekia verslą gerinti, supras, kad tokia drausmė yra sveika, naudinga ir padeda bendrai e, padidinti pasitikėjimą verslu ir verslo pasauliu. Taip pat aš tikiuosi, kad taip mes galėsime sutelkti dėmesį į man svarbiausią klausimą - kaip užtikrinti lygiavertės veikimo sąlygas ir apsaugoti visos Europos mažų ir vidutinių įmonių konkurencingumą. Vieną skaičių galėčiau Jums pateikti, kurį aš tikiuosi visi įsidėmėsime paskaičiuota, kad tarptautinės bendrovės gali mokėti trečdalių mažiau mokesčių negu mažos įmonės, kurios veikia tik tai vienoje valstybėje. Kaip tą galima įvertinti kaip teisingą reiškinį? Ar tai gali būti sąžininga konkurencijos požiūriu, ar tai gali būti sąžininga lygybės požiūriu? Taip neturėtų būti. Negali būti taip, kad mažesnės įmonės, kurios negali permesti pelno arba kurios negali įpirkti išmintingų mokesčių konsultantų, kad mokestinės sąskaitos sumažėtų, patiria tokį konkurencinį trūkumą kovoje su stambiomis daugianacionalinėmis bendruomenės. Jeigu kai kurios įmonės moka mažiau mokesčių, vadinasi, kitos turi mokėti daugiau. Vadinasi, mažos įmonės iš tiesų moka už stambesias daugianacionalinės įmonės. Kaip aš jau sakiau, aš pats pasisakau už verslą, už konkurenciją, bet konkurencija e, mano akimis turėtų būti e, paslaugų kokybės, kainos, kokybės bendrai, produkto novatoriškumo atžvilgių, o ne mokesčių konsultantų kūrybiškumo atžvilgių užtikrinama. Jeigu mūsų uh, bendras tikslas yra užtikrinti daugiau skaidrumo, tai e, teikdami šį pasiūlymą stengiamės vadovautis visai eilė principų. Norėjome būti nuoseklus ir e, tęsti tarptautinį darbą, kuris yra pradėtas EBPO ir kurį įtvirtina didysis dvidešimtukas. Taip pat norėjome e, pratesti stambes reformas, kurios jau yra pradėtos mano kolegos Piero Moskovičiai. Taip pat norėjome apimti visas stambiausias tarptautinės bendrovės veikiančias Europoje, ne tik Europos bendrovės. Taip pat norėjome, kad mūsų veiksmai būtų proporcingi, kad nekiltų grėsmė Europos įmonių pozicijai, lyginant su jų e, pasauliniais konkurentais. Lygiai taip pat nenorėjome uždėti e, papildomos našos Europos mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurios dažniausiai veikia tik vienoje valstybėje. Kas iš esmės įeina į mūsų pasiūlymą? Ateityje stambiausios tarptautinės bendrovės, kurių metinės, e, e, metinė apyvarta siekia daugiau negu 750 milijonų eurų, turės skelbti informaciją visoje eilėje svarbiausių sričių. Tai bus pritaikyta maždaug 6 tūkstančiams tarptautinių bendrovių įkurtų Europoje ir už jos ribų. Ir jeigu Ir šis pasiūlymas yra žymiai drąsesnis negu ankstesni panašus pasiūlymai. Ankstesni jie būdavo skiriami tik tais Europos bendrovėms. Labai svarbu tai padaryti, siekiant užtikrinti lygiavertės veikimo sąlygas, bet to mes norime spręsti problemas, dėl kurių visuomenėje kilo didelis susirūpinimas. Ne Europos tarptautinės bendrovės panašu arba visai nemoka mokesčių, arba moka jų labai mažai toms valstybėms, kuriuose yra gaunamas pelnas. Taigi ateityje, kai renksime ataskaitas apie kiekvieną valstybę, valstybė, turės tos įmonės paskelbti savo verslo pobūdį, e, personalo skaičių, pelną e, prieš mokesčius, e, peln, mokesčius, kuriuos turėjo sumokėti pagal metinį pelną ir bendrą bendras įplaukas. Taip pat tarptautinės bendrovės turės pateikti ataskaitas apie visus mokesčius, kuriuos sumoka už ES ribų. Be to mes nusprendėme, kad jeigu mokesčiai yra mokami už ES ribų tose valstybėse, kurios nesilaiko tarptautinių geros valdysenos mokesčių standartų, e, tai tos tarptautinės bendrovės turės skelbti tokią pat detalę informaciją kaip ir ES e, įmonės. ES valstybėse. E, visa sukaupta informacija suteiks labai aišku vaizdą, ar stambi tarptautinė įmonė moka mokesčius ten, kur pelną gauna. Informacija turės būti suteikiama penkeriems metams, ji turės būti prieinama įmonės interneto svetainė ir visi, kas domėsis tą informaciją, galės ją uh, rasti ir matyti, kur yra mokami mokesčiai ir ar yra vienodomis veikimo sąlygomis vadovavimasi. Mes norime užtikrinti, kad Europos įmonės nenukentėtų, todėl taisyklės bus taikomos ir ne Europos tarptautinių bendrovių filialams, kurie veikia Europoje, taip pat ir stambiausiams Europos įmonėms. Europos bankai jau dabar turi laikytis e, ypatingų skaidrumo reikalavimų pagal kapitalo reikalavimų direktyvą Tai e, ji apima taip pat ataskaitas apie kiekvieną valstybę, taigi jiems šis pasiūlymas nieko nepakeis. Vienintelis skirtumas yra tas, kad didžiausi bankai įkurti už ES ribų, bet veikiantis Europoje, turės ateityje paskelbti irgi tokias ataskaitas apie kiekvieną valstybę atskirai. Rengdami šį pasiūlymą mes labai atidžiai stebėjome jau dabar bankams taikomas taisyklės išgaunamosios pramonės rytyje. Taip pat mes Europos parlamente jau aptarėme nemažai uh, E, kartų akcininkų direktyvą, siekime subalansuoto požiūrio. Mes nenorime padaryti žalos konkurencingumui, bet norime išsikelti ambicingų tikslų mokesčių skaidrumo srityje. Mūsų vis buvo klausima, kodėl mes nenorime e, surinkti tokių e, kolektyvinių duomenų už ES ribų. Atsakymas yra toks. Jeigu įmonės veikiančios už ES ribų nepaskelbs tokių, pa, tokios pat informacijos, Europos įmonės atsidurs nepalankiose sąlygose dėl dviejų dalykų. Pirmiausia, jų e, prekybinė veikla nukentės ir jų konkurentai turės informacijos apie juos, o kitas dalykas, tos įmonės e, gali susidurti su dvigubo apmokestinimu kai kuriuose už ES ribų esančiose valstybėse. Bendrai E, tas teisės aktas bus taikomas įmonėms, kurių apyvarta viršė 750 milijonų. Ir tai apims visas tarptautinės stambesias įmonės, kurios sudaro maždaug 90 procentų e, įmonių pelno pasaulyje. E, tarptautinis metodas, dėl kurio susidarė didysis dvidešimtukas ir EBPO pagal BEPS veiksmų planą, įmonės bus apmokestinamos ar baudžiamos už agresyvų E, mokesčių slėpimą. Bet mes stengiamės mažoms įmonėms sukurti kuo mažesnę naštą, nes e, mokestinėme sukčiame jos dalyvauja kur kas rečiau. Rengdami pasiūlymą tarėmės su daug įvairių suinteresuotų pusių, išklausėme jų nuomonių. Rezultatas yra paprastas, proporcingas pasiūlymas, jis leis mums padidinti atskaitomumą, jis leis mums e, kur kas daugiau informacijos turėti diskusijose apie tai, kur įmonės moka mokesčius, kokiais įstatymais jos vadovasi, tai skatins sažiningesnę konkurenciją tarp įmonių nepriklausomai nuo jų dydžio. O dabar man pagrindinis prioritetas yra glaučiai bendradarbiauti su jūsų parlamentu ir su pačiomis valstybėmis narėmis, kad šis pasiūlymas būtų patvirtintas kuo greičiau ir kad jis pradėtų galioti. Ačiū. Thank you very much, Commissioner. Now we will begin. Ačiū komisarė. Dabar pradėsime klausimų atsakymų raundą. Jūri komitetui suteiksime pirmenybę pradėti klausti. Pateiksime keturis klausimus. Po dvi minutės galite kalbėti vienam komitetui. Pirmajame raunde kalbėsime klausime 8 minutės, po to pereisime prie kito etapo. Prašyčiau kolegas pataupyti laiko kitiems pasisakius, pasisakantiems ir aš tikiuosi, kad komisaras iš tikrųjų <laughs> e, nepavark klausydamasis jūsų padėkos žodžių. Mūsų padėkos žodžių. Ačiū komisarė, už jūsų pristatomą informaciją parlamente įvairiausiuose pranešimuose, Kaili Dot pranešime, taip pat ir akcininkų, prašymė dėl akcininkų teisių mes kalbame, kad iš tikrųjų reikia imtis veiklos. Kitas dalykas - ta riba - 700 milijonų eurų apyvarta iš tikrųjų yra konkretus skaičius, bet reikėtų pagalvoti, ką veikia EBPO. Tačiau ES galėtų užsimoti plačiau. Mes turime skaidrumo direktyvą, turime kitų pavyzdžių ir galime pasakyti, kad mes nenorime užsimoti plačiau, tačiau pavyzdžiui įmonių teisėje yra numatytas tam tikros ribos mažoms, vidinėms įmonėms ir didelėms įmonėms. įmonėms Ar jūs norite dar į, numatyti, ką nors ypatingo, ypač dėlėms įmonėms ir kad jos mokėtų mokesčius ten, kur gauna iš tikrųjų pelną. Nybla, ačiū pirmininkė, gerbiamas komisarė. Pirmiausia, norėčiau įvertinti šitą pasiūlymą ir po to paklausti. Manyčiau, Šitas e, pasiūlymas užtikrina pakankamą daug skaidrumo ir mokestinio teisingumo ir taip pat išsaugo mūsų įmonių konkurencingumą. Manau, kad e, šią prasme jūsų pasiūlymą reikėtų vertinti palankiai. Dabar norėčiau paprašyti, kad jūs sukonkretintumėte, kas yra ketinama nuveikti EBPO kontekste, ar EBPO planai yra platesnių užmojų ir kaip tai atsispindi, kaip mūsų pasiūlymai atsispindi ABPO kontekste. Kofrati. Ačiū pirmininkė, gerbimas komisarė. Norėčiau paklausti dviejų dalykų. Pirmiausia, piccola di quella analoga fatta per. Kodėl šitas pasiūlymas yra daug trumpesnis negu panašus pasiūlymas dėl bankų? Žinoma, informacijos kiekis yra kitoks, taip pat ir tas e, limitas yra nustatytas kitoks. Tai šiuo atveju e, įmonėms yra siūloma daug mažiau užmojai daug mažesni negu tai, kas buvo pasiūlyta bankų adresu. Jeigu atliekamas tyrimas, padaromos išvados, tai ko gero išvados turėtų būti panašios. O dabar turiu apgalėstaudamas pastebėti, kad šitas pasiūlymas nėra toks ambicingas, koks buvo pateiktas banko adresu. Antras dalykas. Jūs sakėte, kad šitas tekstas yra labai svarbus bus ir akcininkams. Bet mes ir čia balsuodami parlamente pasiūlėme siekti ambicingesnių tikslų, negu buvo pasiūlyta direktyvoje dėl akcininkų teisų apsaugos. Tačiau mm, jeigu mes norime išsiaiškinti, kaip įmonės ir kur moka mokesčius, tai galbūt reikėtų dar kartą grįžti prie direktyvos, imti ją kaip pavyzdį tačiau pasiekmes būtų visiškai kitokios. Kaip ten bebūtų, vienas dalykas yra akcininkų teisės ir šitas pasiūlymas ir išvados galbūt galėtų būti visiškai skirtingos. Taigi galbūt reikėtų vis dėlto imti tą direktyvą pavyzdžių. Autila. Ačiū komisarė, kad atvykote į mūsų komitetą. Džiaugiuosi, kad jūs pasirinkote kelią tą informaciją skelbti viešai ir tam yra priežasčių pakankamai svarių. Dėl tos maksimalios ribos Suomijoje vyksta diskusijos ir tiesiog piktinamasi tarptautinėmis bendromis, kurios e, šimtą, du šimtus milijonų Uh, like... Turi, turi 200 milijonus apyvartas ir nemoka mokesčių. Manyčiau, kad reikėtų pagalvoti apie tas įmonės, siekant apsaugoti viešąjį interesą. Pirmajame pasiūlyme yra, pat, yra siūloma tiesiog uh, taip išspręsti mokesčio mokėjimo klausimą. Žinoma, e, Panamos dokumentai išryškino problemas šioje pasaulio dalyje, tačiau, pavyzdžiui, galvodamas apie 48G straipsnį, matau, kad komisija deleguotais aktais nurodo tas jurisdikcijas, kurios kelia ypatingų problemų. Kriterijai, mano manimo, yra pakankamai silpni, nėra konkrečių terminų. Kaip Jūs pakomentuosite tą situaciją? Uh, tai pirmieji keturi klausimai iš jūrių komiteto atstovų. Dabar prašau atsakyti juos. Um, well, ačiū. Ačiū už klausimus, ačiū už tai, kad uh, mane čia priemėte. E, na, akivaizdu, kad uh, kartojasi tam tikros temos, viena iš jų yra slengstinės vertės, paaiškinsiu tai paaiškinsiu, kodėl kitokie reikalavimai taikomi bankams. Taip pat buvo klausima apie kriterijus dėl juodojo sąrašo, kurie numatyti deleguotame akte. Na, dėl tų slengstinių verčių. Tai taip pat susiję ir su klausimu apie tai, kaip mes dirbame tarptautiniu mastu ir su EBPO. E, apskritai savo metodą aš grindžiau norų apriepti ir ne Europoje įsisteigusias daugianacionalinės bendrovės, taip pat ir Europoje veikiančias daugianacionalinės bendrovės. Manau, kad mes visi esame girdėję istorijų apie neeuropinės daugianacionalinės bendrovės, apie tai, kad jos nemoka arba mažai moka mokesčių Europoje. Mes nusprendėme pasirinkti tokį teisės aktą, kuris apriektų ir Europos, ir ne Europos daugianacionalinės bendrovės. Ir manau, tai yra racionalu. Bet jeigu mes norime sudaryti vienodas konkurencinės sąlygas, tai čia turime tam tikrą apribojimą. Tai yra mūsų gebėjimas arba negebėjimas taikyti taisyklės ir sankcijas remiantis ekstrateritorinių principų. Mes negalime įpareigoti Amerikos įmonių, kurios savo verslą turi Singapūrė ar Kinijoje ar kur nors kitur, laikytis tokių pačių reikalavimų, kuriuos mes taikome e, Europos bendrovėms. Ir būtent dėl to mes ir nusprendėme vadovautis ne agreguotais duomenimis, ir taikyti to, tuos principus, kuriuos turime. Dėl slengstinių verčių, na, aš suprantu čia esančių parlamento narių nuomonės, e, kurie, tai yra tų narių, kurie teigia ir turbūt ir toliau teiks, kad tos lengstinės vertės turi būti mažesnės. Bet aš norėjau numatyti tokias priemonės, kurios apriektų visas daugianacionalinės bendrovės, tai tos priemonės apriepia 90 procentų įmonių pajamų, taip pat tai atitinka ir EBPO taikomus kriterijus. Ir kalbant apie EBPO, na, mes šiuo pasiūlymu numatėme didelius užmojus, mes e, einame tikrai daug toliau, taikome griežtesnės nuostatas nei kas nors kitas pasaulyje bet iš tikrųjų turėtume siekti tarptautinio susitarimo ir todėl e, būtų logiška e, dirbti lygiai grečiai su kitomis iniciatyvomis. Mes esame pasirengę eiti pirmin, bet taip pat norime ir nuseklumo su kitomis iniciatyvomis ir 750 tūkstančių kaip tik tai ir atitinka. Dėl bankų. E, iš dalies galėčiau pasakyti, kad mm, galėjome taikyti reikalavimus Europos bankams ir palikti kitus bankus nuo šalyje, bet jau sakiau, kad mes norime priepti ir Europo, europinius ir neeuropinius verslus. E, reikalavimai dėl bankų ataskaitų yra grindžiami mūsų norų spręsti finansinio stabilumo e, problemas. O šis pasiūlymas yra skirtas uh, žmonėms suteikti daugiau informacijos, kurios jiems reikia ir užtikrinti mokestinį skaidrumą. Taigi čia yra numatyta šiek tiek kitokios papildomos informacijos nei bankų modelyje. Dėl deleguotojo akto ir kriterijų. E, teisės aktuose nėra numatytų terminų ir berots Pierre Moskovis įsakė, kad e, jo tikslas būtų parengti tą sąrašą per šešis mėnesius. Na, manau, kad jis tai vertina kaip dinamišką procesą. Pagrindinė mintis yra ta, kad yra tie gana platus keturi kriterijai. Ir bet kuri valstybė, bet kuri jurisdikcija, kuri e, nesilaikė vieno ar daugiau tų kriterijų, turės su mumis pradėti kalbėtis. E, na, mes nenorime iš karto įtraukti subjektų į juodą į sąrašą, bet jeigu tie pokalbiai nevyks, tai bus pagrindas įtraukti juos į juodą į sąrašą. Ir e, Pieras tikrai pasirengęs dirbti šią kryptimį ir aš žinoma esu pasirengęs, jis turbūt tai paaiškins ir išsameu. Dėkoju komisijos nariui Hil, dabar antras klausimų raundas. Ekon komiteto narys. Na, bet aš dar turiu pasakyti, kad aš savo darbę taip pat bendrauju su bankais ir daug girdėjau skundų iš banko apie taisyklės. Niekada negirdėjau, kad bankai sakytų, kad tie e, tos prievolės, kurios yra įtrauktos į šalims skirtas ataskaitas, e, jiems būtų naudingos. Dabar Darijus Rozatė. Ačiū. E, komisijos narys, sveiki atvykę į Europos parlamentą. Mes visi pasisakome už tai, kad reikėtų kovoti su mokesčių vengimu, agresyviu mokesčių planavimu. Ir aš tikrai džiaugiuosi e, komisijos teisėkuros iniciatyva Mes pastaraisiais mėnesiais tikrai vertiname komisijos darbą ir per pastarosius keletą mėnesių Europos parlamentui buvo pateikta nemažai svarbių teisės aktų. Dabar mes e, kalbame apie dar vieną naują direktyvos projektą. E, tai yra dėl informacijos atskleidimo apie kai kurių įmonių ir filialų pajamas. Aš Džiaugiuosi, kad komisija stengiasi, jog mūsų mokesčių sistemos būtų veiksmingesnės, teisingesnės ir skaidresnės. Mano klausimas yra susijęs su priemonėmis, kurios turėtų padėti užtikrinti direktyvos tinkamą įgyvendinimą. Ar yra ketinama valstybėms narėms pasiūlyti kokiu nors rekomendacijų, kaip užtikrinti tų teisės akto vykdymą? Ar jūs galvojate apie suvienodintas taisyklės, rekomendacijas, priemonės, o gal ir sankcijas, kurias turėtų taikyti valstybės narės, kad, jo, kad vadovautųsi daugiau ar mažiau panašių požiūrių į įmonės, kad būtų išvengta dvišalio arbitražo, kad būtų vienodai užtikrinamas reikalavimų vykdymas įmonių atžvilgių. Antras klausimas dėl tos garsiosios lengstinės vertės, dėl tos ribos. Na, aš sutinku su jūsų argumentu, kad neturėtume per daug plačiai užsimoti ir siūlyti tokią ribą, kuri būtų daug mažesnė negu EVPO standartas. Mes nenorime, kad nukentėtų įmonių konkurencingumas, bet kita vertus, jeigu mes nustatome žemesnį standartą, ar neatsiras įmonėms paskatų persikelti į kitas jurisdikcijas, kad jos galėtų pasinaudoti aukštesnė riba, nes kitoje jurisdikcijoje joms direktyva tiesiog nebūtų taikoma. Ačiū dabar apie Kofut. Ačiū pirmininkė, dėkoju Lordui Hillui už tai, kad atvyko. Taip, tai yra svarbu ir jūs teisingai sakote, kad esminis dalykas yra užtikrinti vienodas sąlygas visoms įmonėms e, Europoje. E, bet turiu pasakyti, kad MVI smarkiai kenčia ir dėl to dinksta darbo vietos, o MVI yra mūsų ekonomikos stuburas. Kodėl, gal galėtumėte paaiškinti, kodėl nereikia konkrečioms šalims skirtų ataskaitų visame pasaulyje? Na, jūs tai paaiškinote, bet komisija taip pat savo ataskaitoje sako, kad gali būti pareikalauta konkrečiom šalimis skirtų ataskaitų mokesniuose rojuose. Taigi, jeigu galima to reikalauti kai kurioms šalims, kodėl ne visoms už ES ribų esančioms šalims? Man tai netrodo labai logiška. Kitas dalykas. Nekorporatyvinių jurisdikcijų sąrašas. Kaip jį sudarėt, ketinate sudaryti ir kaip jūs užtikrinsite, kad e, tas sąrašas bus e, sudarytas iki to laiko, kai pradės galioti reikalavimai daugianacionalinėms įmonėms. Ir ar šalis neturėtų būti įtraukiamos į tą sąrašą tik tada, kai paaiškės, kad jos nebendradarbiauja, galbūt būt, tai būtų logiškiau. Ačiū dabar Morten Messerschmidt. Ačiū, ačiū pirmininkė, dėkoju komisijos nariui, kad atvyko į komitetą. Mačiau jų, kaip jūs pristatėte naujas mokestinio skaidrumo taisyklės daugia nacionaliniams bendrovėms Europoje ir jūs labai aiškiai tai susijote su Panamos dokumentų paskelbimu ir komisijos ketinimais. Jūs sakėte, kad mokesčiai turi būti mokami ten, kur atsiranda pelnas, kur uždirbamas pelnas. Čia ir taip pat daugia nacionalinės bendrovės turės tai skelbti pagrindinę informaciją. Bet aš norėčiau pasakyti, kad Panamos dokumentuose nelabai daug kalbama apie daugia nacionalinės bendrovės arba apie jų E, teisėtus ar neteisėtus mokestinius manevrus. Iš tikrųjų, Panamos dokumentuose daugiausia kalbama apie korupciją, kurią užsieima turtingi e, asmenys siekiantis e, paslėpti savo turtą. Todėl norėčiau paklausti, kaip jūs numatote, kad taisyklės dėl daugianacionalinių bendrovių veikiančių Europoje esminės informacijos paskelbimo e, tikrai mums padės prieiti prie tokių bylų, kelti tokias bylas, kokias, kokias galbūt gali būti keliamos pagal Panamos dokumentus. Lord Hill, tas į Hill. Ačiū Lordai Hill už tai, kad atvykote. Aš norėčiau pratesti kolegos Kovač klausimą. Aš nesuprantu sistemos. Kaip galima kelti informavimo sąlygą, reikalavimą, ir valstybės įtraukti į juodąjį sąrašą, nesant teisinių prielaidų. Ar yra kokia nors teisinė nuomonė, leidžianti komisijai taip elgtis? Aš iš tikrųjų linkiu Jums sėkmės sudarant šitą juodąjį sąrašą. Mes puikiai žinome, kaip, kuo pasibaigė 2009 metais EBPO pastangos sutarnėti tokią sąrašą. Tas sąrašas iki šiol liko tuščias, kadangi kai kurie teigia, kodėl tame tokio sąrašo nesudarinėja JAF, kai kur yra, buvo e, nurodomas 55 šalis, Vokietija apskritai nebuvo nurodyta nei viena tokio sąrašo valstybė. Taigi aš linkiu jums sėkmės. O mes turime sutelkti dėmesį į tarptautinės įmonės, kurios dirba ES, stengtis, kad jos pateiktų informaciją apie savo veiklą. Mano senelis yra Italijoje avalinės gamintojas ir jisai viską e, renka ir turi tinkamą informaciją. Kai kas yra pasiūlęs 50 milijonų eurų eurų apyvartos ribą. Manyčiau, kad apie ją reikėtų pagalvoti. Bet to kaip ir EBPO PEPS, BEPS pasiūlyme turėjome būti šiek tiek ryštingesni, lygiai taip pat galėtume ir čia parodyti daugiau ryšto, tuo labiau, kad viešoji, kad visuomenė iš mūsų laukia veiksmų, mes patiriame spaudimą ir aš manyčiau, kad nereikėtų susitikinėti ir vieniems kitais kūstis. Thank you. Jonathan Hill. Ačiū dabar žodis Jonathanui Hillui. E, sutinku su jūsų paskutinė pastaba, kad reikėtų tiesiog susivienyti ir nesiskūsti nuolat. Tikrai. E, dabar noriu sureaguoti į tai, kas buvo pasakyta ir nekartosiu jau tų argumentų, kuriuos išsakiau anksčiau. Bet e, sutinku su jūsų mintimi, kad dirbti reikia greitai, reikia greitai imtis darbo, eiti pirmin. Toliau, kodėl mokestinės jurisdikcijos, kuriuose mokesčių valdymas nėra geras, e, tai yra vadinamieji mokesčių e, rojai, kodėl juodasis sąrašas galiotų tik joms, kodėl nebūtų įmanoma pasirinkti tokio metodo, pagal kurį daugia nacionalinės bendrovės skelbtų informaciją e, tik mokesčių rojose, o ne visame pasaulyje. Na, mūsų poveikio vertinimas, surinkti įrodymai parodė, kad tas konkurencinis pavojus, kuris atsirastų atskleidžiant tam tikrą informaciją visose trečiosiose šalise, kai pavyzdžiui konkurentas galėtų pamatyti, kad Europos bendrovė kaupė pinigus ir e, kad investuotų į mokslinius tyrimus, pavyzdžiui, priemė papildomų darbuotojų arba planavo nusipirkti kitą verslą. Na, ir gali būti taip, kad dėl to, dėl tos informacijos kai kurios mokesčių jurisdikcijos gautų tą informaciją ir įmonės būtų apmokestinamos du kartus. Dėl mokesčių rojų, na, manau, sunkiau būtų pateikti įrodymų, kodėl daugia nacionalinė bendrovė kaupia lėšas mokesčių rojuje. Lengvatinio apmokestinimo šalyje siekdama įgyti konkurencinį pranašumą. Tai dažniausiai daroma mokesčių tikslais. Be to, informacija, kuri gali būti atskleista, paskelbus juodąjį sąrašą, greičiausiai bus netokia informacija, kuri suteiktų konkurentams konkurencinį pranašumą, nes greičiausiai ne, nekaupsite lėšų skirtų moksliniams tyrimams lengvatinio apmokestinimo šalyje, kur yra juodajame sąraše. Todėl, manau, dėl to ir verta išlaikyti skirtumą tarp apskritai visų trečiųjų šalių, kuriuose mes negalime taikyti reikalavimo atskleisti informaciją ir mokesčių rojų juodojo sąrašo. Aš manau, kad Panamos dokumentai parodė, kad tikrai yra pagrista kelti klausimus apie tai, kas ten vyksta. Ir tai susiję ir su pono Messerschmidt klausimu apie ryšį tarp šio pasiūlymo dėl daugia nacionalinių bendrovių ir Panamos dokumentų ir to, ką jie parodė. Jie tie dokumentai labiau atskleidė tam tikrų asmenų nusikalstamą, korumpuotą elgesį ir tam tikrą neteisėtą mokesčių planavimą. Kaip jau sakiau pradžioje, rengdami ataskaitas skirtas konkretiems konkrečioms šalims, mes tą darbą pradėjome daug anksčiau, nei buvo paskelbti Panamos dokumentai. Na, suprantu, kad daugelis iš jūsų norėjote, kad mes būtume dirbę greičiau. O Panamos dokumentai atskleidė tokius faktus, kurios dabar nukreipia, atkreipia mūsų dėmesį į tas jurisdikcijas, kurios nesilaiko mokestinių taisyklių, tai mus paskatina dar kartą pažvelgti į tas šalis ir e, pagalvoti, kad gal reikėtų parengti juodąjį sąrašą ir taip e, išplėsti ataskaitų teikimo reikalavimus. Mm, na, mūsų darbas neatsako į visus klausimus, kuriuos iškėlė Panamos dokumentai, kadangi tas darbas buvo atliekamas anksčiau, o Panamos dokumentai atskleidė naują matmenį ir manau, kad mums teks dabar atitinkamai e, reaguoti. Pierre Moskovici ir tarptautiniai formai turės e, spręsti daugybę klausimų, kuriuos atskleidė Panamos dokumentai. Ar sąrašas bus parengtas laiku? Na, galiu jūs patikinti, kad Pier Moskovici nekantrauja, nekantrai laukia to laiko, kada galės pradėti dirbti su tuo sąrašu. Manau, kad yra logiška laikytis to požiūrio, kurio, kurį mes pasirinkome, tai yra žiūrėti į visas jurisdikcijas, taikyti kriterijus, žiūrėti, ar tos jurisdikcijos atitinka tuos kriterijus, užuot pradėjus traukti į sąrašą visus ir taip sukėlus konfrontaciją. Bet pagrindinis tikslas yra toks pats. Mes turime išsiaiškinti, kur imtis veiksmų. Na, atsiprašau, aš čia bandau kalbėti kaip galima glaučiau. Dėl sankcijų ir teisės aktų vykdymo. Sankcijos, kiek suprantu, yra numatytos apskaitos direktyvoje. Atsakomybė tenka valstybėms narėms, jos turi įgyvendinti direktyvą ir tai daryti veiksmingai, proporcingai ir taip, kad būtų atgrasyta nuo tam tikro elgesio. Taigi yra numatytos sankcijos. Gali būti, kad tos sankcijos šiek tiek skirsis, bet neturėtų užmiršti ir to platesnio viešo informacijos atskleidimo klausimo. E, tai užtikrina skaidrumą ir tas viešosios nuomonės teismas, e, visuomenės stebėjimas, mano nuomonė, gali padaryti didelį poveikį verslui. Ir tas poveikis e, vartotojų, akcininkų spaudimas bus daug didesnis nei paprastos sankcijos. Nes jeigu investuotojai, vartotojai nusisuks, nuo įmonės, tai tikrai įmonė gali padaryti didelį poveikį. To... Ačiū, tada galime pereiti prie antrojo klausimų e, raundo. Panas Kavada pirmiausia. Ačiū, ponė pirmininkė, kalbėsiu labai trumpai. Gerbiamas komisijos nariai, Kalbėtos išjungia mikrofoną. Techninis klausimas pirmiausia. Ir kitas labiau polinė, e, politinis dėl ekonomikos valdymo. Techninio paužio klausimas būtų toks. Kaip kvalifikuosime įmonės e, mokestinę bazę E, veikiant Europos teritorijoje. Ar vadovausimės tik tai e, apyvartą, ar grinuoju pelnu, ar e, galvosime apie grinojo pelno konsolidavimą holdinge, nes geriausiai ekonominės veiklos, geriausias ekonominės veiklos kriterijus, aišku, yra apyvarta. Kitas klausimas, ponė pirmininkė, gana paprastas. Ar aš teisingai jūs supratau? Ar jūs galit patvirtinti, kad šios direktyvos principas yra pagrystas labai paprasta mintimi. Visa teritorija, e, visa veikla vienoje ar kitoje zonoje turi būti apmokestinama. Nesvarbu, kokia įmonė veikia, ar Europos įmonė, ar ne Europos įmonė, jeigu ji toje teritorijoje uždirba pinigus, ji turi būti apmokestina. Ar jūs galite patvirtinti teri, e, fiskalinio teritorialumo principą? Jeigu aš uždirbu toje teritorijoje, aš turiu ir mokėti mokesčius čia. Ačiū, panas Radėf. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiamas e, komisijos nary Hill. Dėkoju už tokią labai įdomią poziciją. Aš labai vertinu jūsų E, pasiūlymą ir man patinka, kad jūs siekiate daugiau skaidrumo įmonių mokesčių pasaulyje. Aš manau, kad tai e, sukurs tam tikrą ar pagerins konkurencingumą tarp atskirų valstybių narių. Nereikėjo laukti Panamos skandalo, mes turėjome imtis veiksmų Europos lygmenių dar anksčiau. Nuo pat 2013 metų Europos komisijos pirmininkas paskelbė, kad Europa 3 milijardus eurų praranda dėl mokestinio sukčiavimo, dėl mokesčių vengimo. Aš įsivaizduoju, kad tas skaičius išlieka toks pat. Ir labiausiai dėl to kenčia nacionaliniai biudžetai. Ta kryptimi ir mano klausimas. Jeigu, kalbėdami apie ataskaitas apie kiekvieną valstybę, išsiaiškinsime, kad viena ar kita įmonė ar jos filialas veikiantis Europos teritorijoje nesilaiko keliamų reikalavimų, kas bus baudžiamas, kam bus taikoma sankcija ir kokia kompetitinga institucija tas sankcijas galės įvesti. Ponas Rozier, ponė Rozier, ačiū ponė pirmininkė. Šis pasiūlymas yra žingsnis gera kryptimi, bet nueiti dar lieka labai daug. Ir aš išskirsiu keletą konkrečių temų. Pirmiausia, e, jau buvo paminėtas slengščio klausimas. Aš nesu kaip aš suprantu, jūs norite sukurti lojalios konkurencijos tarp tarptautinių bendrovių ir nacionalinių bendrovių principus. Taigi jūs turėtumėte siekti apimti kuo daugiau tarptautinių bendrovių ir žemesnis lengstis būtų pagrystas, nes taip mes galėtume apimti didesnį įmonių skaičių. Kitas dalykas - įmonių teikiama informacija. Parlamentas, šis parlamentas nuolat uh, klausė, uh, Ar nereikia konkrečios informacijos apie įmonės specifinės veiklos rūšis, neturi, kad ji būtų paskelbta? Kodėl jūs reikalaujate tiek nedaug informacijos? Trečia tema, ji jau buvo paminėta, e, agreguotosios, e, su, surinktosios informacijos skelbimas Europoje. Ar jūs negalvojate, kad reikia to paties reikalauti ir iš įmonių, kurios veikia už ES ribų įskaitant ir iš tų įmonių, kurios neveikia ES. Jeigu jūs tokią prievalę įvedate vienai ar kitai valstybei, tai tada galima ją įvesti visur. Mums būtų žymiai geriau čia dirbantiems, kad būtų sukaupta kuo daugiau skaidrumo. Į visus šiuos klausimus aš e, laukščiau platesnio komisijos atsakymo ir geresnio jos aktyvumo, bet to parlamentas turėtų pritarti šio parlamento pozicijai. Parlamentas jau žymiai daugiau siekiančių pasiūlymų pateikė, ypač kai kalbėjome apie e, kapitalo reikalavimų direktyvą, bet to žinote, koks yra mūsų veiklos kalendorius. Mes siūlytume jūs. E, veikti jau priimtų pranešimų pagrindo, nepradėti naują teisę kūrinį procesą, dėl ko e, veikla būtų žymiai silpnesnė. Brief. Toliau ponas Marigų Pentų. E, prašyčiau kalbėti trumpai. Uh, Ačiū, ponė pirmininkė. Panamos dokumentų atskleidimas parodė, kokiu mastu yra slepiami duomenys. Ir e, tai e, yra e, susiję su vartotojams rūpimu paprasčiausių klausimų. Ką ES darys, ką norėtų padaryti, kad tokia padėtis išnyktų, kad nebebūtų tokių sąlygų. Kodėlgi vėl yra kuriamas kažkokios tai offshore'inės platformos, ar nereikėtų geriau sukurti politinių priemonių, kad būtų kovojama su tokiais nelegaliais bandymais. 20 stambiausių mano įmonės įmonių, iš kurių kai kurios, tarp kurių kai kurios yra įkurtos tik Portugalijoje, turi fondų kitose šalise, pirmiausia Luksemburgė ir Niderlanduose. Taigi jeigu konkurencija, kurią mes nuolat akcentuojame laisvoje rinkoje, yra įmanoma tarp Europos įmonių, tai kodėl mes negalime kalbėti apie konkurenciją tarp valstybių? Kodėl mes turime skirtingus mokesčius net tarp ES valstybių narių? Apie kokį čia solidarumą galim kalbėti tarp ES valstybių? First. Pirmiausia, bendras pastebėjimas porą sykių jūs buvo pati, patiktas panašus klausimas, kodėl reikėjo laukti Panamos skandalo, kad pradėtume imtis veiksmų. Kodėl mes turim laukti skandalo apskritai? Kaip jau sakiau, mes nelaukiam. Bet mano nuomonė šis pasiūlymas apima žymiai platesnį priemonių paketą. Kaip suprantu, mes čia buvome lyderiai e, su Pieru e, Meskovičiu ir e, Margareta Vestager E, jau pats planas kurį laiką brendo ir galiu aš dar kartą tik pasakyti, kad visiškai suprantu, kad kolegos reiškia pageidavimą, kad mes būtume ambicingesni ir prašo, kad eitumėm toliau. Aš manau, kad šis planas yra labiau ambicingas negu ankstesnėji, nes jis yra platesnio masto, jis apima ne tik Europos įmonės. Mano nuomonė labai svarbu E, tai padaryti konkurencijos dėliai, bet taip pat labai svarbu duoti aišku signalą, kad norime šiuos principus taikyti ne tik ES, bet ir už jos ribų. Jeigu pateiktume pasiūlymą, kuris neapims kai kurių įmonių, kurios uh, E, labiausiai stengiasi rinkėjo akimis, kad reikėtų mokėti mažiausiai mokesčių. Būtume nesuprasti, todėl mes savo pasiūlymą ir norime apimti ne ES įmonės. Dėl to iškyla kai kurie, kai, kiti komentarai dėl to, kaip e, pasiūlymas buvo rengiamas ir dėl to yra tam tikro nepritarimo jaučiama. Bet e, mūsų siekis apimti visas tarptautinės įmonės, ne tik Europoje veikiančias, uh, E, buvo labai svarbus. Dabar atsakysiu konkretesnius klausimus ir paskui dar detalės galėsime labiau panagrinėti, ypač techninį pastebėjimą dėl mokestinės bazės ir panašiai. Šiame pasiūlyme nėra apibriešta mokestinė bazė. Mokestinė bazė naudojama valstybėse narėse turi būti taikoma. Mokestinė bazė, kurioje įmonė veikia, toje valstybėje, kurioje įmonė veikia. E, mes dar daug galėsim kalbėti po to turbūt apie techninės detalės ir mano padėjėjai tikiuosi jums pritars, e, padės šio požiūriu. Kodėl neįtraukiam daugiau valstybę, tai apie tai jau kalbėjome ir aš daugiau apie tai nebekalbėsiu. Kodėlgi nepateikėm daugiau informacijos? Mes pateikėm daug informacijos, kuri pagal EBPO pasiūlymą, dėl kurio susitarime, bus e, tarnaus kaip keitimosi objektas tarp mokesčių administracijų. Tokiu būdu visuomenė ir tyriamieji žurnalistai gaus labai daug informacijos. Jos pagrindų žmonės teiks dar daugiau klausimų ir pradėsime klausti, ar įmonės moka mokesčius ten, kur pelną gauna. Jeigu sukursime tikslinį informacijos sąrašą, suprasime, kad dažnai dar labiau turbūt painiavos sukursime. Mes turėtumėm labiau sukategorizuoti, tikslingai pateikti informaciją, nes kitaip e, atsiras per daug e, neiškumų. Dar vienas klausimas dėl sankcijų. E, valstybės narės turės pritaikyti sankcijas. Skaičiai nėra nurodyti, kaip aš jau anksčiau sakiau. Jos turi būti veiksmingos, atgrasančios, proporcingos. Bet kaip jau sakiau, kolegoms e, prieš keletą minučių e, jau labai veiksminga sankcija yra išviešinimas. Ir šio pasiūlymo pagrindinė mintis tokia ir yra. Jeigu įmonės nedrys atsistoti ir paaiškinti, ką jos iš tiesų veikia, savaime pasakys, kad kažkas yra ne taip. Ir aš manau, kad tai pasirodys kaip labai veiksminga nuobauda. Uh, Ačiū, dabar pernam prie Ekon pranešėjo ponas Gigold. Ačiū gerbiamas komisijos nariai. Ar žinote, ką reiškia firšlimbesirung vokiškai? Ne. Bjaurus to žodžio vertimas būtų toks. Kažką gerinti, uh, kad pasidarytų dar blogiau. Tai yra e, labai e, geras jūsų pasiūlymo apibūdinimas dabar, reaguojant į Panamo skandalą. Nes būtent dabar kai kurie į juodų sąrašų surašyti mokestiniai prieglopšiai turės atsiskaityti. Taip pat ir ES valstybėse narėse esančios tokios priebėgos turės atsiskaityti, kad būtų išvengiama e, tikrų numatomų nemalonumų, jeigu pritaikysime e, atsiskaitimo standartus visam pasauliu, bet kad išvengtų įmonės atsiskaitimo apie tai, ką jos daro už ES ribų, jos dabar pagal jūsų pasiūlymą daro žalą Europai kaip investicijų zonai, nes įmonė veikianti pasaulio mastu dabar žinos, jeigu investuos Europoje, ji turės e, pateikti ataskaitą apie pelną. Jeigu investuos už ES ribų, ji neturės atsiskaityti. Todėl aš manau, šis sprendimas yra tikrai blogas vienintelis įtikinimas, įtikinamas sprendimas būtų toks, kad po to, kai įmonė viršė tam tikrą dydį, ji turi teikti ataskaitą apie pelną visose pasaulio dalyse, visose valstybėse. Lygiavertis skaidrumas bus vienintelis geras sprendimas. Ne viena įmonė nesustabdys pardavimų į Europą dėl to, kad ji turės po to atsiskaityti. Bet jeigu mes ir toliau reikalausime atsiskaitimą apie kiekvieną Europos valstybę, tai pateiksim tipišką feršlim besarung pavyzdį. Todėl aš raginu jūs grįžti prie lygiavertės konkurencijos ar valstybių narių ir daryti tai visų labui. Juodasis sąrašas taip pat nepasiteisins, nes politinis spaudimas jau anksčiau nėra pasiteisinęs. Daug valstybių, ir mes puikiai žinom Junktinės Amerikos valstijas, kuri yra didžiausia erdvė pašto dėžučių įmonėms atidarimui be jokių e, nusavybės taisyklių laikymosi. Ir tie politiniai judėjai sąrašai, e, sąrašai yra jautrus politiškai. Ir jūs žinote, kaip vyriausybės gali nukentėti. Ypač jeigu jūs skeptiškai politiką vertinate, tai turėtumėt prisiminti, kokie yra laisvosios rinkos principai ir kalbėti apie skaidrumą visiems, o nepasitikėti, kad politikai pradės svarstyti pasaulinį sąrašą, į kurį niekas niekada nedrįs įtraukti Junktinio Amerikos valstijų. Todėl aš manau, šis pasiūlymas yra žingsnis teisinga kryptimi, bet jos turėtumėt grįžti prie pirminės idėjos ir pirmiausia, nutraukti tą feršlim besarum procesą. Ir aš paprašiau įsidėmėti tą žodį. Yeah. Ačiū. Ir žinoma, nepamirškim, kad mes esam kolegos. Ir mes patys turėsim savo rankomis svarkyti šį pasiūlymą. Marko Dzaniai. Sì, grazie. Eh. Ačiū. Norėčiau padėkoti komisarui. Šitas pasiūlymas mūsų manimų nėra toksai drasus. Tuo labiau dabar, kai žiniasklaida daro spaudimą ES institucijoms ragindamos kovoti su mokesčių rojais. Iš tikrųjų, to jūsų pasiūlymo masto neužtenka. parlamentas jau gerai pasidarbavo, spręsdamas kitus su mokesčių rojai susijusius klausimus. O dabar reikėtų dar kartą grįžti prie reikalavimo skelbti informaciją. Jūs pasiūlėte tokį palaipsnį požiūrį, kai informacija teikiama palaipsniui, siekiant neuždėti didelės administravimo naštos ant įmonių pečių. Pirmiausia, jūs siūlote pateikti, parengti sąrašą su įmonėmis, kurios turi filialų kitose valstybėse siūlote palaipsniui teikti informaciją apie apyvartą. Žinoma, tai yra privaloma informacija, ji yra reikalinga, kad būtų galima parengti veiksmingas ataskaitas pagal atskiras šalis. Aš pritariu kolegos Gigolto abejonėms. Toks pasiūlymas, kuriame yra numatoma tik tai kai kurioms valstybėms prievolė teikti informaciją gali pabloginti situaciją. Svarbu, kad šita prievolė teikti informaciją nepablogintų ES įmonių padėties. Ką reikėtų numatyti, kad visos šalės privalėtų pateikti šitą informaciją. Ir dabar paskutinis klausimas dėl to palaipsnio informacijos teikimo. Barbara Kapel. Dvi minutės. Ačiū pirmininkė, gerbiamas komisarė. Sausio mėnesį komisija pateikė priemonių rinkinį dėl kovos su mokesčiniu sukčiavimu ir mokesčių veikimu. Pirmiausia, yra siūloma mokestinti tą apyvartą, kuri gaunama toje valstybėje Kita vertus buvo konstatuojama, kad mažos įmonės 30 procentų daugiau pelno mokesčio sumoko negu tarptautinės įmonės. Ir trečia, yra siekime daugiau skaidrumo. Siekiant daugiau skaidrumo, šitos ataskaitos pagal atskiras valstybės galėtų būti tinkamas žingsnis į priekį. Yra siūloma įmonėms, kurios gauna 750 milijonų eurų pelno E, įtraukti į tų įmonių sąrašo, kurios privalo teikti informaciją. Praėjusią savaitę buvo konstatuota, kad e, ataskaitos turi būti teikiamos ir apie veiklą mokesčių rojuose. Ir ta informacija turėtų būti skelbiama. Iš tikrųjų tai yra gerosios praktikos įvertinimas. Tai tuo labiau, kad po Panamos dokumentų paskelbimo e, Taptautinis valiutos fondas, Pasaulio bankos, bankas ir dar dvi organizacijos tiesiog paragino imtis priemonių, kad būtų galima užkėstas kelias mokesniam sukčiavimui ir mokesčių vengimui. ECOF Fine šią savaitę bus reikalaujama dar griežesnių žingsnių ir taip pat atsižvelgti į tai, kad mokesčių konsultantai imasi labai aktyvios veiklos siekdami apsaugoti įmonės nuo mokesčių. Taigi, kokios visos tos priemonės apskritai yra, ar galite jūs jas pakomentuoti, kadangi jos yra bendame kontekste? Dabar po vieną minutę suteikiu spontaniškiams pasisakymams. Ačiū pirmininkė, ačiū komisarė. Iš tikrųjų, e, piliečiams jau atsibodo neveiklumas ir jie laukia konkrečių sprendimų. Todėl komisija turėtų imtis darbo ir gyvendinti kuo greičiau tuos pateiktus pasiūlymus. Mes žinome, kad bankai turi pateikti ataskaitas pagal atskiras valstybės, jeigu jie gali tai daryti, tai piliečiai nesupras, kodėl to negali padaryti bendrovės. Taigi da, tai yra dar viena priežastis, dar vienas argumentas padaryti šitų informacijų teikimą privalomą visoms įmonėms už jų veiklą atskirose valstybėse. Ačiū. Norėčiau pirmiausia pasakyti, kad šitas teisės aktas yra labai svarbus. Ypač po Panamos dokumentų paaiškėjo, kad skaidrumas yra svarbiausias ginklas kovojant su mokesčių rojais. Taigi kiekvienas žingsnis yra labai svarbus, o šis yra e, mūsų sėkmės laidas e, ateityje kadangi yra naudojamos labai e, išmoningos schemos siekiant išvengti mokesčių. Norėčiau pateikti du klausimus. Man pirmiausia neaišku, tas juodasis sąrašas čia siūlomas ir taip pat mokesčių, mokesčių vengimo teisės akto dokument, e, tekste, taip pat kalbam apie juodąjį sąrašą, tai yra tas pats. Bet to man yra neaišku, pavyzdžiui, topioje valstybėje, toje pačioje valstybėje gali būti daugiau negu viena mokesčių jurisdikcija. Pavyzdžiui, Niderlanduose ir jūsų valstybėje, pavyzdžiui, vienai valstybei, pavyzdžiui, ta agreguota informacija įvertinant jurisdikciją gali būti nepakankama arba ne, neištisa. Šitas klausimas gražina mane atgal prie minties, kodėl neužtikrinamas vienodos veikimo sąlygos ir kodėl nereikalaujama informacijos iš visų valstybių. Jeigu pasaulis būtų idealus, tai mes tuomet sukurtume sistemą, kuri būtų taikoma tarptautiniu mastu ir būtų teisinga tačiau per ilgą laiką buvo pasiekta labai nedaug pažangos, ypatingai veikiant EBPO ir nusistovėjo tam tikras tarptautinio masto susitarimas dėl šio proceso galimybių. Praktinės problemos kyla štai kokios. Jeigu jūs negalite įpareigoti visų trečiųjų šalių elgtis taip pat kaip ir ES, tai jūs rizikuojate e, susidurti su dalykais, kuriuos jau paminėjote. Anksčiau, kai buvo kalbama apie informacijos pateikimą apie išgaunamosios pramonės apyvartą, tai e, Junktinės Amerikos valstijos iki šiol dar tos prievolės neįdėgė. Todėl aš Pritariu, kad reikėtų siekti tokią nuostatą įgyvendinti visose valstybėse, tačiau matome, kad susidame su praktinėmis problemomis. Ir todėl šitas pasiūlymas yra pakankamai suderintas. Aš manau, kad reikalavimas pateikti informaciją ir yra tas tinkamiausias pasiūlymas šiuo metu, kai kas pagėdauja, žinoma, platesnių užmojų, tačiau tai būtų taikoma ir filialams. Ir taip pat reikėtų išvelgti, kad tokį pat reikalavimą kelia EBPO, bet kita vertus, pritaikę šitą reikalavimą ir jį įgyvendę mes būtume pirmoji jurisdikcija apskritai, kuri to siekia. Tačiau puikiai suprantame, kad yra ir kitokių minčių, kitokių pasiūlymų, kaip elgtis ateityje. Kitas dalykas. Kodėl kitos priemonės yra siūlomos bankų ir finansų uh, konsultantams? finansų ir bankų konsultantai konsultuoja bankus dėl potencialios e, nusikalstamos veiklos išvengimo. Šiandien dar negaliu pasakyti, kokios tos priemonės bus ir kaip jos konkrečiai atrodys, tačiau komisija e, jau gavo ir e, tam tikrus pasiūlymus dėl krimina, nuo, dėl kriminalinių nuobaudų pažeidus bankų režimą. Aš pritariu nuomoniai, kad reikalavimas teikti informaciją bankams užtikrina daugiau skaidrumo. Ir tai yra labai veiksminga priemonė ir tai yra puikus žingsnis į priekį. Ir aš su sutinku, kad mes bendrai šitą principą turėtume taikyti ne tik tai bankams, ne tik tai išgaunamosios pramonės įmonėms, ne tik Europos bankams, bet ir kitiems bankams veikitiems Europos Sąjungoje. Ir galiausiai. Dėl ataskaitų teikimo apie skirtingas jurisdikcijas. Tiesiog ne viskas patenka į mano įgaliojimų sritį, kitos temos yra kūruojamos komisaro Moskovičiai, o mes dabar galvojame apie tai, kaip žengti į priekį ir kaip matyti bendresnį vaizdą, tuo labiau, kad Panamos dokumentai parodė, kad atskiri asmenys skirtingose valstybėse e, buvo susijęs su nusikalstama veika ir dabar diskusija tik tai prasideda su parlamentarais, su visuomenė ir aš tikiuosi, kad ta diskusija tęsis. Ačiū. Norėčiau padėkoti mūsų visų trijų bendra pirmininkų vardu komisarui pasakydamas, kad diskusijos gali tęstis dar ilgiau, tačiau suprantu, kad jūs neturite tiek daug laiko, neturime tiek daugo ir mes dėkojame, kad jūs atvykote ir radote galimybę su mumis pasikalbėti ir tikiuosi, kad sutiksime ateityje.